So, jetzt hat Federica Mogherini die Gelegenheit. Dabar suteiksime galimybę Frederikai Mokarinė atsakyti į klausimus. Dėkoju, pirmininkė. Ir noriu dabar pasveikinti tarp mūsų esančius mielus draugus. Taip, tai yra to darbo konkretus rezultatas, kurį mes kartais nuveikėme lietai kartais gaunama e, tyliai e, ir kartais gaunama gerų rezultatų. Ir norėčiau paminėti keletą dalykų, kuriuos iškėlėte. Aš pastebėjau, kad e, dauguma jaučiatės, e, jaučiate pareigą šiuose namuose ir aš taip pat manau, kaip daugelis paminėjote, kad taip, tai yra kolektyvinis darbas, tačiau taip pat kolektyviniai ir toliau, kolektyviai ir toliau turime dirbti, kad mūsų vizija virstų veiksmais. Kai kurie iš jūsų minėjote, ar mes daugiau uh, pabrėžiame vertybės ar interesus ir ar mūsų vertybės ir interesai yra svarbus elementas mūsų veiksmuose. Labai aiškus strategijos rodiklis yra tai, kad mūsų vertybės ir interesai labai sutampa. Mūsų vertybės pasižymi vienu elementu. Tai yra nuseklumas mūsų veiksmuose. Kad taip atsitiktų, pirmiausia, mes turime laikyti savo vertybių vidaus politikoje ir nusekliai patys elgtis. Ir tai atspindi kai kuriuos elementus, kuriuos kai kurie iš jūsų pabrėžėte. Bet kokia globali strategija prasideda namuose, o išorės patikimumas priklauso nuo mūsų vidaus stiprybės. Ir todėl ES išgyvena sunkius momentus. Taip labai svarbu, kad mes galvotume apie savo bendrą atsakomybę mūsų piliečių atžvilgių ir pasaulio atžvilgių. Be to turiu pasakyti, kad vertybės ir interesai sutampa. Pagalvokime apie tą atsparumą, kuris tiek e, svarbus mūsų strategijai, kaip jau buvo minėta. E, visuomenė yra investicija į mūsų saugumą. Kai mes kalbame apie visuomenių atsparumą, tai mes neminime tik institucijų stiprumo. Mes kalbame apskritai pačios visuomenės atsparumą ir tai apima pilietinę visuomenę, žmogaus teisų gynėjus, uh, ir kiekvieno piliečio vietą jo paties visuomenėje. Ar tai reakcija e, tik į mūsų vertybės, ar ir į mūsų interesus. Aš manau, kad šita strategija atspindi mūsų bendrą rodiklį, kad e, šiuo atveju, kaip ir daugeliu kitų atvejų, vadovautis mūsų vertybių vadovavimasis mūsų vertybėmis atitinka ir mūsų interesus. Ir mes neturėtume to prieš pastatyti. Taip pat norėčiau prisiminti vieną dalyką, kuris, kurį iškėlėte keli iš jūsų. Vienas buvo neigiamas, o kitas teigiamas. Dėl e, taip vadinamo pajėgumų didinimo saugumo ir plėtros e, srityje. Taip, mums prireikė trijų metų, kad mes tai pasiektume. Kaip žinote, vakar kolegija prieėmė paketą dėl saugumo ir plėtros suderinamumo. Pasakysiu labai aiškiai, tai visiškai netitrūksta nuo mūsų plėtros priemonių saugumo ir karinėje srityje. Tai yra e, mūsų atsakas ypač Afrikos kolegoms, ne tik vyriausybės, ne tik institucijos mums sakė, kad jeigu kažkur Sahelija, Nigerijoje, Šiaurės Afrikoje ar kažkur, jeigu kažkur, kažkokioje teritorijoje e, nėra bazinių saugumo sąlygų e, visuomenėje, gali daryti kokią nori pažangą, tai jie visų pirma nepasieks piliečių, antrai bus neefektyvi. Ir reikia užtikrinti tą bazinę teisę į saugumą. Ir tai nereiškia, kad e, mes nukreipiame tuos išteklius. Visų pirma, mes norime juos panaudoti nuosekliai ir sureaguoti, atsakyti į e, mūsų gyventojų poreikius, su kuriais mes dirbame. Iš, visų, e, iš visos žinios, kurią mes gauname, Mes turime aiškiai pasakyti, kad mes taip pat turime dirbti su saugumu, taip kaip dirbame su plėtra. Mes taip pat sakome, kad nėra saugumo be plėtros, nėra plėtros be saugumo ir tai dabar virsta praktika. Ir todėl aš manau, kad vakar priimtas paketas bus labai svarbus, didinant mūsų pajėgumus įgyvendinti dalį šios strategijos ir mes e, naudosime e, skirtingas priemonės, turėdami vieni, kad jie skirtingi, tačiau tai darysime nuosekliai ir integruotai. Aš gavau konkretų klausimą dėl strategijos dalies, kur kalbama apie tai, kad valstybių narių galima e, paklausti, kuo jos gali efektyviai prisidėti prie konkrečios bendros saugumo ir gynybos politikos. E, ta strategijos dalis buvo labai gerai apgalvota, jūs turbūt tai suprantate. Ir e, reikia e, reaguoti į tai, kad viena vertus mums reikia išlaikyti ir vienybę ne tik tarp 28 valstybių narių, bet ir skirtingų institucijų, tarp jų ir šio parlamento. Ir Būtent tai yra daroma e, bendrų institucijų tarpe. Tačiau e, kita vertus, mes galbūt turėsime paraginti vieną valstybę narę ar jų grupę, arba net parlamento delegacijas prisidėti prie mūsų bendro darbo. Ir e, gali būti sukurta pridėtinė vertė, kurią gali uh, sukurti vieną, e, vieni ar kiti. Svarbu, kad tai būtų daroma koordinuojamai ir su skaidrė sąsaja dabarti, e, su dabartiniais sprendimais. Ir aš niekada nesibaiminčiau iniciatyvų, nesvarbu, iš kur juos kyla parlamento delegacijų, valstybių narių grupės ar komisarų grupės. Ar iš kitur. Svarbu, kad visa tai būtų e, skirta vienam bendram tikslui pasiekti. Neturime baiminti savo pridėtinės vertės, netgi jeigu ji yra šališka, netgi jeigu yra dalinė. Svarbu, kad e, tai būtų nusekli bendra politika. O dabar dėl bazinio mūsų poreikio. Dauguma jūsų minėjote, kad dabartinis mūsų bazinis poreikis yra užtikrinti, kad Europos piliečiai būtų užtikrinti, jog jie e, bus saugus, jie turi teisę į saugumą. Ir mes turime parodyti, kad ES veiks kaip viena. Kai kurie iš jūsų minėjote, kad tas poreikis nebuvo paminėtas anglų kalba. Kai kas sakėte, kad reikia atsižvelgti į tas nuomonės, kurios yra priešingos ir nenori, ir, ir, ir kurie sako, kad Europos kelias nėra mūsų kelias. Na, aš nenoriu girdėti tokių balsų šioje srityje, nes e, būtent vienoje srityje yra absoliučiai akivaizdu, kad Europos piliečių saugumui reikia Europos veiksmų. Ir nėra kažkokios vienos srities mūsų išorės veiksmuose ar vienos valstybės narės, kuri būdama stipriausia, didžiausia, mažiau, mažiausia ar um, turtingiausia, kad, kad ji būtų efektyvi. Nėra jokios vienos ryties, kur viena valstybė atskirai galėtų veikti efektyviai terorizmo grėsmė, vykdant terorizmo grėsmę ar suvaldydama migraciją ar kažkur kitur. Uh, Ir aš manau, kad mūsų piliečiai šioje srityje viską mato labai aiškiai. Yra globalios grėsmės, yra globalios galimybės. Visos mūsų šalys, palyginus su visomis kitomis pasaulio šalimis, yra mažos ir netgi nedaugiau nei vidutinio dydžio. Daugiau nėra jokių imperijų jau porą šimtmečių, tad turime pasižiūrėti realybėje akis. Esame stipri tuo, kad esame Europos Sąjungoje ir mūsų partneriai visame pasaulyje tai mato ir pripažįsta. Kartais mes nepadarome to, kad mes, pri, mes nepripažįstame savo stiprybės Europos Sąjungą. Mes e, turime pasinaudoti visomis tendencijomis. Galbūt esate stiprus, tačiau apie apie tai nežinote ir tos stiprybės nepanaudojate. Tad aš e, tikiuosi, kad kaip sakėte, kai kurie iš jūsų, galime panaudo, galėsime panaudoti strategiją tam, kad bendrus savo veiksmus, savo viziją e, paverstume e, globalių pasitikinčių žaidėjų. Kai kas iš jūsų sakėte, kad uh, Ši strategija per daug ambicinga ir nerealistiška. Kai kas sakėte, kad ji per daug realistiška, bet nepakankamai ambicinga. Mums reikia ir to, ir to, ir realizmo, ir ambicijos. Ir taip pat e, mes matėme, kad pastarosiomis dienomis viskas labai keičiasi ir išorėje, ir viduje. E, vien prieš kelis mėnesius tai buvo neįmanoma, ne, tikrai neįsivaizduojama. Klausimas yra tas, ar mes norime reaguoti į pokyčius, kuris, kurį sukelia kažkas kitur, ar mes esame pakankamai pasitikinti savimi, kad pakeistume tai, kas vyksta aplink mus. Ir aš manau, kad jeigu mes turėsime politinę valią, mes turime visas priemonės tam padaryti, taip kaip iš mūsų tikisi piliečiai. Dėkoju. Na ir dabar turbūt pirmininkas pasakys, kad periname prie kito klausimo.